Noriu taip pat pasiūlyti, palinkėti sėkmės bendradarbiaujant su komisija ir įgyvendinant Dunojus regiono strategiją. Ačiū. Rytoj per pietus bus balsuojama dėl šio pranešimo. Dabar paskutinis šio vakaro pranešimas, pono, ponios Kratsa pranešimas, Kratsa Cegarapulų dėl ES regioninės politikos įnašo kovojant su finansų ir ekonomikos krize, ypač atsižvelgiant į tikslą numeris 2. Keturios minutės pranešėjai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos, šio pranešimo tikslas yra pabrėžti regioninės politikos svarbą ir kaip ji gali prisidėti prie ekonomikos atsigavimo Europoje po šios finansinės bei ekonominės krizės. Mes norime pabrėžti, kad regioninė politika yra pagrindinis investicijų šaltinis, norint užtikrinti augimą. Struktūriniai fondai nėra paprasta priemonė, kurią galima panaudoti, e, taip sakant, kovojant su gaisru, gesinant gaisrą. Galima būtų juos pasitelkti pagal dabartinės aplinkybės skatinant sklandų ekonomikos augimą. Pranešime kalbama apie tikslo numeris 2 regionus. Nuo 2000 metų šiuose regionuose BVP buvo didelis ir jiems gerai sekėsi konkurencingumo didinimo, inovacijų ir mokslinių bei tyrimų srityse. Po 2006 metų reformos antrojo tikslo regionai ypatingai pabrėžė konkurencingumą ir kokybinių darbo vietų atkūrimą. Reiktų pasakyti, kad buvo įtakoti 168 regionai 19 valstybių narių. Mes kalbame apie 314 milijonų gyventojų antrojo tikslo regionuose. Tad šias pastangas reikia tęsti vietinių, nacionalinių bei ES lygmenių. Ir akivaizdu e, iš pasiūlymo dėl rezoliucijos, kad mes norime pabrėžti Europos 2020 regioninį dimens, regioninę dimensiją. Tai yra prioritetas skatinantis ne tik regionų ir socialinę sanglaudą, bet ir e, didinantis regionų konkurencingumą. Rezoliucijoje Europos komisija raginama būti lankstesnė, skiriant lėšas. Iš 117 veiklų, veiklos programų socialinėme fonde e, buvo e, kelios, kai kur buvo pataisytos, norint 13 buvo pataisytos, norint atsižvelgti į konkrečias biudžetų bei ekonominės problemas valstybėse narėse. Europos komisija turi paremti valstybės narės, kad jos kiek įmanoma pasinaudotų lankstumo galimybėmis. Norime pasiūlyti pritarti tarybos sprendimui padidinti avansinius mokėjimus šalims, kurių BVP nukrito daugiau nei 10 procentų kurių, kurios gavo biudžeto deficito pagalbą iš tarptautinio e, valiutos fondo. Svarbu, kad mes pateiktume lankščių sprendimų dėl N plus 2 ir N plus 3 taisyklių. To šalis, ta, ta, tokiu atveju tokios šalis, kurios susiduria su sunkumais, neprarastų pinigų gaunamų iš Europos Sąjungos. Svarbu e, pateikti kokybiškus ir kiekybinius duomenys apie antrojo tikslo regionus ir tam reikia atlikti reikiamą tyrimą šią informaciją surinkti. Norime užsitikrinti informaciją apie tai, kaip pakoreguoti dabartinės priemonės. Tai padės mums pasirenkti biudžeto ir finansinės perspektyvas ateityje, remiantis tikrais e, esamais poreikiais. Kitas pranešimo aspektas susijęs su ypatingomis situacijomis kaip ekonominė ir finansinė krizė. Labai svarbu užtikrinti, kad mes pritaikytume N plus 2 taisyklę atsižvelgiant į sanglaudos politikos tikslus ir į ciklinę, ciklinį pobūdį bei to įtaką viešajam ir privačiam sektoriui. Norime pabrėžti finansinių instrumentų svarbą, kaip pavyzdžiui, Jasmine instrumentą. Graikija pasirašė susitarimą 2007 metais su EIB Ir mes turime užtikrinti, kad pakoreguosime savo priemonės, kad kiek įmanoma tai būtų palankiau regioniai politikai. Ačiū. Ponas Keli, vieną minutę. Aš visiškai pritariu pranešėjos pasiūlymams. Iš savo patirties savo šalyje mačiau, E, kokią naudą duoda antrojo tikslo finansavimas. Labai svarbu šį finansavimą skirti šiems regionams. Mano šalyje verslininkai iš ES gavo e, apdovanojimą. Visų pirma, svarbu įvertinti finansavimą ir jo įtaką. Manau, kad e, E, nedaug žmonių gali e, kurti naujus dalykus, inovacijas, tačiau daug kas juos gali kopijuoti, imituoti. Aš mačiau, kad tai vyksta verslo pasaulyje. Tad darbuotojai Inovacijos gali būti naudingos konkrečiam regionui, tačiau imitacija, inovacijų kopijavimas gali pasitarnauti daugeliu kitų regionų. Labai ačiū. O kirius Luhan, vieną lepto. Ponas Hugan. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją, kad ji labai svarbų darbą, darbą atliko. Uh, Kovojant su finansų bei ekonominė krize, regionai atlieka labai svarbų neginčiamą vaidmenį. Socialinė bei regioninė sanglauda yra labai svarbi Europos e, Sąjungos strategijoje 2020. Labai svarbu pas, pa, e, supaprastinti socialinio bei sanglaudos fondo procedūras kad jais galima būtų pasinaudoti ir kad efektyviau galima būtų pasiekti darbo rinkos bei socialinės sanglaudos tikslus. Manau, kad tai svarbus ekonomikai ir tai yra garantija, dėl kurios ES e, sanglaudą, socialinę sanglaudą išlaikytų kaip vieną savo prioritetų. Tai taip pat užtikrintų tvarų augimą ES valstybėms narėms. Ačiū. Pone Katenberg, vieną minutę. Gerbas, gerbiamas komisarė, labai dėkoju už tai, kad taip ilgai šiandieną e, dirbame ir e, šiandieną taip vėlai e, kalbame apie šį svarbų dalyką. Socialinė politika yra labai svarbus aspektas tokioje krizėje ir atsižvelgiant į tai, kad darbo vietos yra mūsų šalims centrinis aspektas. Todėl sanglaudos politika yra tas dalykas, kurį mes turime užtikrinti savo regionuose. Tai turi būti kaip varomoji jėga mūsų regionuose. Austrija yra antrojo tikslo regionas. Ir anksčiau mes gauda, galėdavome pasinaudoti Briuselio pinigais jie buvo išleidė, išleidžiami vietinių lygmenių. Tam mes turime turėti tinkamas e, sąlygas ir tinkamą pagrindą savo planams ateičiai. Taip pat turime užtikrinti savo galimybės būti lankstiems. Todėl manau, kad šitas pranešimas toks svarbus, nes e, mes turime būti lankstus ir priderinti savo e, atitinkamas sąlygas prieš savo, prie savo regionų. Ponas Segerski, viena minutė. Uh, Ponai ir ponios, vienas iš svarbiausių ES tikslų dabar yra įveikti ekonominę bei finansų krizę. Turime kovoti su struktūrinėmis problemomis, kurios kilo dėl šios krizės, ypatingai su nedarbu. Europos komisija pateikė kelias iniciatyvas kurios skatintų ekonominį augimą nacionalinių bei vietinių lygmenių. Jie nori e, didinti inovatyvumą ir darbo vietų skaičių ir tai daryti atsižvelgdami į sanglaudos politiką. Mes turime įgyvendinti visus socialinės tai yra sanglaudos politikos projektus ir padaryti juos lankstesniais. Kai kalbame apie sanglaudos politiką, tai pinigai turi būti investuojami protingai. Taip pat turime pagilinti ES integraciją ir užtikrinti solidarumą. Turime užtikrinti ir tinkamą vidaus rinkos funkcionavimą. Negalime galvoti tik tai apie savo daržą, turime galvoti apie vienas kitą ir sukurti tinkamus mechanizmus, kad krize nebepasikartotų. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas - ponė Basesku. Vieną minutę. Pone pirmininkė, pirmiausia norėčiau pasveikinti pranešėja parengus šį pranešimą. ES valstybių narių vyriausybės imasi griežtų priemonių, kad e, išvestų valstybių narių ekonomikas iš krizės. Be priimtų priemonių turime investuoti ES pinigus. Antras E, sanglaudos politikos tikslas yra labai svarbus, norint padidinti konkurencingumą Europos regionuose ir didinti užimtumą. ES regionai priklauso šios politikos pirmajam tikslui - konvergencijai. Mano šalyje tinkamas sprendimas išeiti iš krizės yra pasinaudoti Europos lėšomis, todėl vietos valdžia yra raginama renkti projektus, kuriais galima būtų paimti Europos e, lėšas. Pona Ševčiovič, Europos komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai ir e, vicepirmininkui už pranešimą. Dėkoju parlamentui už jo susidomėjimą šios priemonės stebėseną. Sanglaudos politika yra suprantama kaip pagalbos politika norint mažinti socialinius ir ekonominius atotrukius. Ir taip pat suprantama kaip pokytis. nuo 2007 iki 2013 metų yra numatyta 347 milijardai eurų kaip e, parama. Ši sanglaudos politika reiškia didelę paramą ir biudžeto stabilumui užtikrinti ir viešosioms investicijoms. Tai ir nėra ciklinė ekonominė politika, tačiau tai yra labai svarbi ir galinga atsvara, norint investuoti į vietos ekonomiką. Tai yra pagrindinė Europos atgaivinimo, ekonomikos atgaivinimo plano dalis. šios Europos priemonės turi e, sumažinti neigiamą ekonominės krizės įtaką. Tai taip pat reiškia ir teisės aktų pakeitimus bei Europos komisijos rekomendacijų rengimus. Valstybės narės buvo raginamos parengti programas, pagal kurias būtų e, lėšos lengviau pasiekiamos naudos gavėjams. Mes E, padidinome ES avansinius mokėjimus ir supaprastiname procedūras. 2009 m. balandį buvo pakeisti teisės aktai, kurie įsigaliojo ir komisija buvo parengusi komunikatus, kurie buvo priimti 2008 m. gruodį visas mūsų tvarkaraštis visiškai priderintas prie tų priemonių, kurios turi būti e, pritaikytos išeinant iš krizės. Taip pat svarbu pabrėžti tarp institucinio darbo kokybę bei institucinių partnerių vaisingą bendradarbiavimą, ypač bendradarbiavimą su Europos parlamentu, kuris visada reaguoja greitai ir reaguoja į politinius bei ekonominius poreigius. Visos šios priemonės apibūdintos kaip teigiamas žingsnis į priekį, tai reikalinga priemonė norint paspartinti e, išlaidas, didė, e, lėšų panaudojimą ir valstybės narės gali pasirinkti ir įgyvendinti tas priemonės, kurios labiausiai tinka pagal nacionalinę bei regioninę aplinką. Nes žinome, kad vienas universalus sprendimas nėra įmanomas. Valstybės narės turi pagerinti ir atnaujinti sanglaudos politikos įgyvendinimo instrumentus ir pas, palengvinti procedūras. Šios priemonės sukurtos ne tik kad tam, kad būtų kovojama su krize, tačiau ir tam, kad e, būtų nuolat atsižvelgiama ir į situaciją po krizės. Ir galiausiai komisija parengs pranešimą apie priimtų priemonių rezultatus, kurios buvo priimtos atsižvelgiant jau ekonomikos atgaivinimo planą. Ir komisija taip pat yra įsipareigojusi Europos parlamentui pateikti šią, šią, šį pranešimą antrą 2010 metų pusmetį. Dėkoju, pirmininkė. Labai ačiū, ponė e, vicepirmininkė. Rytoj bus balsuojama per pietus, o kitas mūsų posėdis vyks rytoj 2010 Liepo 6 nuo 9 iki 1, nuo 3 iki 8.30 ir nuo 9 iki vidurnakčio. Darbo atverkė yra paskelbta ir skelbiama Europos